Reičiau pasisveikinti su jais ir tikiuosi, kad toliau bus įdomi. Taigi pradėsime uh, jungtinių tautų uh, komisijos ir komisijos informacinį pranešimą perkelimo ir persikėlimo tema ir aptarkime tai, kas buvo sukurtas bendras pilotinis projektas remiantis Austrijos iniciatyva, kuri vadinasi Safe Lives. Ir kolegos turbūt e, prisimena tą iniciatyvą ir pranešė apie rezultatus. Ir vasario mėnesį turėjęs įvykti forumas e, buvo nukeltas, tačiau vis tiek mus labai, mūsų domina rezultatai labai svarbu susidaryti tokį bendrą požiūrį. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį poniai Filipai Kendle ir ji pateiks informaciją apie ministrų lygmens konferenciją dėl perkelimo ir kitų prieimimo formų, kuri įvyko Ženevoje gruodžio 2000, mėnesį 2014 metais Taigi pirmiausiai suteikime žodį poniai Kendlą. Gal jūs galėtumėte kalbėti ir be pristatymo, bet jeigu pristatymą bus galima žiūrėti, tai tuomet pasinaudosite, o po to po jūsų suteiksime žodį ponui Loren Mušel. Taigi prašau žodžius jums. Ačiū. E, aš atstovauju Junktinių tautų pabėgėlių vyriausiai e, biurą ir man malonu kreiptis į Jūs. Šiandien po pietų manęs paprašė susitelkti ties keliais svarbiais klausimais dėl e, vyriausiojo įgaliotinio dialogo, dėl situacijos jūroje ir taip pat dėl konferencijos, kuri irgi įvyko gruodžio mėnesį Ženevoje, kurios metu buvo nagrinėjami Sirijo, pabėgėlių iš Sirijos perkelimo klausimai ir aš buvau paprašyta pasižiūrėti į bendrą, bendrą situaciją dėl pabėgėlių situacijos. E, pirmiausia, norėčiau pradėti nuo kai kurių skaičių, galbūt dauguma, dauguma jie jau žinome. Norėčiau pasakyti, kad 2014 metų pabaigoje buvo 15 milijonų žmonių, kurie priversinė tvarka buvo perkelti, tai buvo ir pabėgėliai, tai taip pat ir tie žmonės, kurie buvo perkelti savo šalių viduje. Ir suprantama, reikėtų paminėti tą krizę kurią visi žinome, tai sir, krizė Sirijoje, 3,8 milijonai pabėgėlių, būtent kaimininėse šalyse, bet taip pat Egipte ir Šiaurės Afrikoje ir 7,6 milijonų e, Sirijos gyventojų, kurie yra perkelti šalies viduje. Gal dar reikėtų paminėti, kad iki 2014 metų pabaigos e, neišsivyščiusios šalis prieimė maždaug 90 procentų pasaulio pabėgėlių, tačiau vis tiek Europoje irgi pastebėta daugiau atvykstančiųjų į Europą. E, mes turime 2014 metų duomenis 30, 28, 38 Europos valstybėse buvo 630 tūkstančių e, prieglopščio prašymo. Ir šie skaičiai yra apytiksliai, bet tokius juos turime asmenų tautybės, kurie prašo prieglopščio Europoje. Tai suprantama yra Sirijos, gyventojai, jų yra daugiausia, bet taip pat piliečiai iš Irako, Afganistano ir Eritrėjos. Ir tikrai labai daug asmenų iš Eritrėjos e, atvyksta per viduržėmio jūrą kartu su piliečiais iš Sirijos. Dar reikėtų paminėti, kad Vokietijoje ir Švedijoje yra patenkinti 46 procentai visų šių prašymų Taip pat daug diskutuojama apie atvykimą jūrą. 2014 metais padidėjo asmenų skaičius, kurie atvyksta jūrą. 218 tūkstančių atvyksta e, per Viduržėmio jūrą ir 270 tūkstančių Italiją. Taip pat mes pasižymėjome, kad maždaug pusė asmenų atvyksta iš tų šalių, kuriuose yra daugiausia pabėgėlių, būtent Eritreja ir Sirija. Bet taip pat atvyksta ir žmonių iš kitų šalių. Ir vis daugiau asmenų atvyksta jūra ir 2015 metais, tai irgi pastebėjome, 3,5 tūkstančių e, asmenų atvyko į Italiją jeigu palygintume su maždaug dviem tūkstančiais atvykusių praėjusiais metais, tai jau vien per sausį. E, per, jeigu palygintume sausį praėjusių ir šių metų, tai matome, kad 60 procentų padidėjo atvykstančių asmenų skaičius. E, buvo vykdoma Italijos Marinostrum operacija ir vis tiek, kad ir kaip buvo stengtasi, 3,5 tūkstančių asmenų žuvo arba jie laikomi pradingusiais ir 2014 m. sausio mėnesį buvo jūroje žuvo arba e, pradingo 12 asmenų, taigi matome, kad labai skiriasi skirtingų metų skaičiai. Ir e, suprantama, tikslių skaičių mes nežinome. Na, o dabar pereisiu prie pirmos savo pristatymo dalies ir komisijos, vyko komi, komisijos įgalioto biuro dialogas dėl svarbiausio apsaugos klausimų 2012 metais buvo kalbama apsauga, o 2013 metais buvo kalbama apie šalies viduje perkeltos asmenys, bet apskritai kalbant, uh, apie tuos asmenis, kurie leidžiasi į pavojingas keliones, tai pernai mes susitelkėme daug į tas keliones jūrą. Suprantama, mūsų biurui kelia didelį nerimą ta situacija. Tas dialogas tai yra neformalios diskusijos, kuriuose skatinama visus dalyvauti. Tiesiog skirtingi dalyvaujantis atstovai dalyvauja šiuose diskusijose 88 šalių atstovai, 52 nevyriausybinės organizacijos, iš viso 450 asmenų dalyvavo šiame dialoge, tai buvo pats didžiausias skaičius, kuris rodo kad e, apsaugos jūroje klausimai yra labai svarbus. Tuo pačiu metu, kai vyko šis dialogas, daug organizacijų, tame tarpe ir Junktinių tautų organizacija, ir Tarptautinė migracijos organizacija, ir Tarptautinė jūrų organizacija, e, žmogaus teisų komisijos biuro taip pat e, visi parengė vieną pareiškimą, kaip būtų galima kovoti su migracijos E, skatinančiamis priežastimis. Ir taip pat buvo kalbama apie gelbėjimą, bet buvo kalbama ir apie tai, kas skatina nelegalią migraciją. Ir buvo kalbama ir apie tarptautinį bendradarbiavimą, kurio pagalba būtų galima pasidalyti šią naštą. Šio dialogo rezultatai buvo bendras konsensusas dėl to, kad pirmiausia reikėtų stengtis atgrasyti e, asmenis ketinančius emigruoti, kad reikėtų pašalinti pavojų. Buvo susijėtos šios diskusijos su tuo, kad reikia diskutuoti apie migraciją, bet kartu susijęti ją su vystimuose. Buvo raginama spręsti motivacijos veiksnius ir migracijos šalyse ir tose šalyse, į kurias atvyksta šie asmenys, ypatingai e, turint galvoje tai, kad daugeliu atveju žmonės bėga nuo konflikto arba persekiojimo ir e, reikia priimti politinius sprendimus, kad būtų galima sustabdyti emigraciją. Taip pat buvo pripažinta ir tai, kad reikia dėti pastangas, e, kad prikiautai žmonėmis nesinaudotų pabėgėliais. Buvo ieškoma teisinių alternatyvų, buvo padaryta išvada, kad vienas iš geriausių būdų e, sustabdyti nelegalią migraciją yra padidinti galimybę, teisinę galimybę gauti saugų prieglopstį. Ir vėlgi buvo kalbama apie bendradarbiavimą, ar tai buvo pabrėžta. E, vyko diskusija apie ieškojimo ir gelbėjimo operacijas ir suprantama viduržėmio jūroje Mes kalbėjome, kad reikia sustiprinti šias pastangas ir kai žmonės yra išgelbėjami ir reikalinga kitokia pagalba. Buvo pripažinta, kad migracija yra sprendimo, ne problemos dalis šio laikinėje visuomenėje ir kad e, reikalingas reikalinga šį jungtis kaip žingsnis pirmin, todėl Europoje iniciatyvos, kurių įmasi ES komisija, taip pat išsamus požiūris į migraciją yra labai svarbus dalykai. Taip pat ir parlamento pranešimas e, savo iniciatyva dėl situacijos viduržėmio jūros šalyse ir skatinimas rasti visą apimantį požiūrį yra, visą tai yra, yra, buvo pripažinta kaip labai svarbus dokumentai. Na, panašu, kad skaidrės, e, skaidrių negaliu parodyti. Minėjau e, tuos dialogo, tas dialogo sudėdamasias dalis, kad mums reikia stiprinti gelbėjimą, reikia stiprinti regioninės iniciatyvas, tas, e, dėl kurių jungtinių tautų biuras dirba, taip kaip būtent viduržėmio jūros situacija ir reikia pripažinti, kad mums ir toliau reikia dirbti su laivybos pramonės šakos atstovams, ypač atliekant gelbėjimo darbus. Jungtinių tautų biuras taip pat e, nutarė imtis bendro jungtinio plano ir siekiama patikslinti jungtinių tautų organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų vaidmenis, tarptautinė jūrų organizacija taip pat e, rengia susitikimą dėl jūrų ir dėl nesaugių laivų. Kitą savaitę vyks ši konferencija ir aš kaip suprantu, komisijos atstovas vyks į šią konferenciją ir jungtinių tautų e, biuras taip pat. dėl bendradarbiavimo su pilietinė visuomenė. Tai irgi buvo pabrėžta kaip labai svarbi sritis. Ypač reikia nagrinėti tą informaciją, kurią galima gauti iš tose regionuose dirbančių nevyriausybinių organizacijų. Reikia nagrinėti tuos kelius, kuriais paprastai vykstama ir jau dabar daugelie regionų vyksta svarbios iniciatyvos, yra migracijos jungtinis sekretoriatas, kuris dirba Nairobije ir nagrinėja būtent šios klausimus toje e, pasaulio dalyje. Dėl pagalbos migrantams, kurie patiria krizę, Junktinėje Amerikos valstijos, Filipinai taip pat imsis veiksmų ir tai dar vienas tolesnių veiksmų etapas. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti vėliau, tai reikėtų išplėsti humanitarinės prieimimo sąlygas. Taigi tai yra tie tolesni veiksmai, kurie e, buvo rekomenduoti per Junktinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro surinktą dialogą. Tikriausiai kai kurie iš jūsų dalyvavote šiame dialoge ir tikrai dalyvavo komisijos atstovai. Dabar labai trumpai nukrypsiu ir norėčiau paminėti regioninės iniciatyvas, kurios taip pat yra susijęs su vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro iniciatyva, tai yra viduržėmio jūros šalių iniciatyva. Dabar matau, kad pristatymą jau galime žiūrėti. Šiaip ar taip vis tiek visi turite tą dokumentą, taigi galite jį pasižiūrėti. E, Centrinė viduržėmio jūros šalių iniciatyva, e, tai jos ėmėsi mūsų biuras kartu su tarptautinės apsaugos tarnybomis ir buvo svarstoma, kokius veiksmus būtų galima rekomenduoti šioje srityje ir ši programa buvo pradėta vykdyti 2013 m. rudenį po tragedijos Lampedūzoje. Mes nagrinėjame situaciją kilmės šalyje, e, prieglopšio prašymo šalyse, tranzito šalyse ir ES valstybėse narėse. Tokiu būdu mes galime turėti visą priepentį požiūrį. Europos Sąjungoje mes taip pat žiūrime, kokie yra veiksmai, kokios yra rekomendacijos mes labai susitelkime ties veiksmingomis gelbėjimo operacijomis viduržėmio jūroje ir taip pat padedama Italijai vykdyti šias ieškojimo ir gelbėjimo operacijas, kurias pastaruoju metu, kurių kiekį turėjau sumažinti. Ir vėl norėčiau paminėti tuos asmenų skaičius, kurie atvyksta per viduržėmio jūrą ir norėčiau pasakyti, kad 2015 metais daug asmenų žuvo arba pradingo siekdami perplaukti viduržėmio jūrą. Ir dar vienas veiksmas, veiksmų planas, kurį skatiname Europos Sąjungoje, Tai greitas ir numatomas asmenų išvedimas iš laivo ir tai savaime nėra labai didelė problema, bet anksčiau tai buvo lab, kai kuriais atvejais labai sudėtingas atvejis Ir dar jūsų duomenų papkėje yra tokia lentelė, ten yra paketas dėl ES taikomų atsakomųjų veiksmų ir matome situacijos valstybėse narėse, kaip asmenys yra identifikuojami, kai kuriems gali reikėti tarptautinės pagalbos, bet kai kuriems, tiems, kuriems nereikia tarptautinės pagalbos, gali reikėti kitokios pagalbos, kitokio sprendimo ir taip pat stengiama nustatyti asmenys, kuriems reikia patenkinti ypatingus poreikius arba medicininės pagalbos kaip e, juos išlaipinant iš laivo būtų galima e, išspręsti tas problemas ir padaryti tai kuo tinkamiau. Mes taip pat manome, kad šiuo metu labai svarbu identifikuoti asmenis, nes buvo daug diskutuojama apie saugumą ir Junktinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurų nuomonė taip pat labai svarbu išlaipinant asmenis nustatyti jų tapatybę. dėl patarimo, konsultacijų, registravimo, tai irgi labai svarbus dalykai. Ir stengiamasi kuo geriau gyvendinti Dublino reglamentą ir pasinaudoti ES esamomis priemonėmis, kad tai pasitarnautų tiems asmenims, kurie atvyksta. Jeigu, pavyzdžiui, asmenys turi šeimos narių kitose valstybėse narėse, tai galima pasitelkti kitą nuostatą, kad tie asmenys galėtų judėti toliau. Taip pat reikia pasižiūrėti į kitas nuostatas, kaip būtų galima kuo aktyviau jas pritaikyti. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai atvyksta asmenys iš Sirijos ir iš Eritrėjos, nes dažniausiai jiems reikalinga tarptautinė pagalba. E, šiame pasiūlyme taip pat ieškoma kitų sprendimų, e, integracijos, taip pat šeimos susijungimo atveju, jeigu įmanoma. Ir šeimos susijungimo nebūtinai ES, jeigu asmenys turi artimų giminaičių Europoje, nebūtinai valstybėse narise. Gali būti, kad e, žmona gyvena Kanadoje arba Junktinėse Amerikos valstijose ir būtent toksai šeimų susijungimas nuvykstant į tą šalį gali būti vienas iš sprendimo variantų. Labai svarbu, kad kiekvienam asmeniui būtų pasiūlytas jam primtiniausias sprendimas. Ir asmenų gražinimas į kilmės šalį, jeigu nereikalinga tarptautinė apsauga, jeigu, pavyzdžiui, tie asmenys neturi teisės likti ES teritorijoje, tai jie turėtų būti gražinami oriai be jokių apribojimų. Taigi mes pritarė programoms, kurios numato uh, savarankišką grįžimą į kilmės valstybę ir pagalbos teikimą to grįžimo atveju. centrinės ir viduržymio jūros regiono jūros iniciatyva numato, kad reikėtų numatyti prieglobščio supaprastintą suteikimo procedūrą. Mūsų vyriausio įgaliotinio tarnyba yra numačiusi pasiūlyti įvairiausias programas, tai yra uh, savarankišką grįžimą, mokymą, švietimą, integraciją. Taip pat komisijos, su komisijos parama yra vykdoma informavimo kompanija Somalio ir Eritrėjos pabėgėliams. Šios kompanijos uždavinys yra pateikti informaciją apie tai, kokios pavojingos tos uh, kelionės į jūrą ir taip pat tos informacijos kampanijos metu yra numatyta pasiūlyti įvairiausias kitas alternatyvas vietos, vietoj vykimo ES, be kita ko šeimų susijungimą ir perkelimą labai svarbu pagal šią iniciatyvą vykdyti veiklą ir kilmės valstybėse. Mes čia didelės įtakos negalime daryti, tačiau vis dėlto stengiamės, kad šitos programos iniciatyvos įgyvendinimą įsitrauktų ir kitos žmogaus teisų organizacijos ir kad jos kartu dirbtų su jungtinių tautų vystimosi ir integracijos programų įgyvendintojais. Taigi, tiek apie Centrinės ir Viržų jūros regiono jūros iniciatyvą. Kitas aspektas, apie kurį norėjau pakalbėti šiandien, tai yra perkelimas, asmenų perkelimas. Jis yra susijęs tiesiogiai su iniciatyvomis, ypač centrinės ir viduržymio jūros regiono iniciatyva. Apskritai kaip perkėlimas e, atrodo globalių mastų. 960 tūkstančių pabėgėlių iš visur skaičiuojama. 14 metais mes tikėjomės 94 tūkstančių paraiškų įvairiose valstybėse. Tokių paraiškų daugiausia pateikta Junktinėms Amerikos valstijoms. Tai yra maždaug 60 tūkstančių asmenų, per metus. Neturime atnaujintų duomenų apie tai, kiek konkrečiai paraiškų dėl perkelimų buvo pateikta 14 metais. Šie skaičiai dar atikslinami. Tačiau 71 tūkstantį e, asmenų mes iš perkelimo programos vis dėlto nukreipėme į ES, tai yra 9 procentai norėčiau nesiplėsti apie perkelimo procesus, kadangi jie labai išsamei yra aprašyti jums išdalintoje medžiagoje. Šiuo metu labai svarbu atsiliepti į labai sudėtingą situaciją Sirijoje, kadangi perkelimas yra vienas iš tų atsakymo aspektų aspektų į šią sudėtingą situaciją, kai valstybėje yra susidarę mm, dideli pabėgėlių skaičiai. Sirija, Sirija yra numatyti tam tikri prioritetai dėl to, kad asmenys yra pabėgėliai yra pažeidžiami, jie susiduria su ypatinga rizika, kad gali būti persekiojami, E, prieš jį juos panaudojamas smurtas ir taip toliau. Ir todėl mes turime ypatingą dėmesį skirti tiems pabėgėliams, kurie išgyveno, tačiau kuriems yra kilusi e, grėsmė gyvybei. 40 valstybių dalyvauja toje perkirimo programoje ir Europos komisija ir daug Europos valstybių, 26 valstybės pasiūlė 58 tūkstančius vietų e, ir taip pat Junktinės Amerikos valstijos ir susumavusios skaičius mes galima kalbėti apie 80 tūkstančių. Ir taip pat Sirijos piliečiams yra suteikta 12 tūkstančių vizų pagal palengvintą režimą Brazilija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Junktinė karalystė taiko kiek kitokius prieimimo iš Sirijos pabėgėlių režimus. 15 ES valstybių pasiūlė 37 tūkstančius vietų pabėgėliams, tačiau tie 37 tūkstančiai ES valstybių valstybėse nieko nesako, kadangi 30 tūkstančių iš jų pasiūlė vien tik Vokietija. Taigi reikėtų pagalvoti, kokia proporcija, koks santykis lieka kitoms valstybėms. Taip pat buvo pradėtos įgyvendinti kitos programos, pavyzdžiui, Prancūzija, Airija, e, Junktinė karalystė taip pat e, vykdo atskiras pabėgėlių prieimimo programas pagal e, nacionalinės programas Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje 14 metų spalio mėnesį buvo suformuota nuostata, kad reikia pasiūlyti pabėgėliams kuo daugiau paramos ir apsaugos. Taip pat norėčiau paminėti kitas mūsų veiklos kryptis. Mes siūlome įdėkti humanitarnės vizas ir tikimės, kad valstybės narės paklus mūsų siūlymui. Pavyzdžiui, Vokietija yra numačiusi įdėkti tam tikrą pabėgėlių sponsoriavimo sistemą, kitos valstybės galbūt pasieks, pasaks jos pavyzdžių. Labai svarbu tinkamai įgyvendinti šeimos sujungimo direktyvą ir ją susijęti su sponsoriavimo iniciatyva, taip pat uh, įvairių e, švietimo mokymo programų sistemos e, turėtų būti apibendrintos. Ir galiausiai norėčiau pasakyti apie pabėgėlių integraciją. Mes labai džiaugiamės tuo, kad vis daugiau valstybių įsitraukia į pabėgėlių perkelimo programą, tačiau labai svarbu, kad pabėgėliai, kurie yra perkeliami į ES valstybės, tinkamai būtų uh, E, integruoti ir gauti reikalingą pagalbą. Ačiū. Aš, kaip sakiau, visi esate gavę dokumentus ir paprašiau prelegentės šiek tiek greičiau pristatyti visą informaciją. Kita dalis informacija, kurią pateiks Junktinių tautų vyriausių galiotinio pabėgėlių klausimais atstovas Mišel. Bet jūs taip pat minėjote ataskaitą, apie kurią mes irgi kalbėjome šį ryt ir vienas iš pranešėjų yra dabar atvykęs ir mes norime dar išklausyti tą, tos papildomos informacijos e, rengiant pranešimą. Kitas pasakymas bus iš komisijos atstovo. Nereikia labai ilgai galbūt pristatinėti tos informacijos, ko galima trumpiau, nes e, po to komiteto dar norės užduoti klausimus, galėsite tada papildyti ir gal trumpai tai pristatykite, kas vyksta, bet ne, ne per ilgai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia sureaguoti prieš pateikiant informaciją apie vykusį susitikimą. Tai, ką sakė Filipa Kanriu, mes visiškai pritarė tam, pritarėme tam, ką jis sakė ir ką reiktų padaryti, bet aš norėčiau pažymėti, kad e, norėčiau dar vieną papildomą dalyką paminėti, tai yra gelbėjimo operacijos jūrose, jūroje. Parlamento dėka gavome papildomą finansavimą Frontex agentūrai ir tai leidžia mums gyvendinti Triton operaciją. Tačiau turime neapsiriboti tik tai operaciją, nes neišgelbėsime visų migrantų, kurie sėda į laivus. 300 migrantų mirė jūroje tik prieš vat, dvi savaitės. Kas atsitiko? Tiesiog žmonėms buvo prikišti šautuvai prie galvos ir e, daug žmonių tada nuskendo, žmonės neturėjo gelbėjimo lėmenių, iš vis net nemokėjo plaukti afrikiečiai iš pietinių Afrikos šalių, kurie net nėra matę jūros. Taigi neįsivaizduokite, kad Frontexas staiga sugebės išgelbėti visus tuos žmonės, kurie leidžiasi į tokias keliones. Mes turime kovoti su tokiais reiškiniais, nes e, spauda labai neteisingai nušvietė situaciją, kritikavo Europą, kad Europa nieko nedaro. Mes negalime čia surasti stebuklingų sprendimų, tokių nėra. Kai žmonės išvyksta iš Libijos tokiuose baisiuose laivuose, susidurdami su, su tokiu didžiuliu spaudumu, spaudimu. Dabar labai trumpai, kaip jūs sakėte, papasakosiu apie susitikimą, kuris įvyko lapkričio 25 dieną. Greitai ir veiksmingai koks jūs ir buvote likščioliai. Kai kalbame apie Europą, kalbame apie valstybės narės, tiesa, taip? Juk jos buvo kritikuojamos dėl to, kas nutiko. Mes parlamente puikiai suprantame, ką daro Frontexas. Mes turime prižiūrėti Frontexą, taigi puikiai žinome, kas yra su Frontexu ir su jos vykdoma operacija, bet gal jūs galėtumėte papasakoti, kas įvyko tame susitikime. Žinoma, problema ta, kad spauda kritikuoja Briuselį ir jiems vienodai, ar čia valstybės narės, ar Europos parlamentas, ar komisija, Frontexas, ar panašiai, jie tiesiog puola Briuselį apskritai. Dabar, kas buvo tame susitikime, mes aptarėme tris specifinius klausimus, pabėgėlių perkelimo klausimą, kaip įgyvendinti pasiektas išvadas, kad būtų galima geriau užtikrinti pusiausvyrą tarp valstybių narių perkelimo prasme, taip pat pats perkelimas kaip ES viduje parengti perkelimo mechanizmą krizės atveju ir taip pat kokie galimi kiti teisiniai keliai siekiant žmonėms tarptautinės apsaugos. Taigi kokios buvo išvados? Pirmiausia, visos valstybės narės reikalauja, kad perkelimo veikla būtų laisvanoriška. Netgi jeigu ir sieksime geresnės pusiausvėros tarp valstybių narių, jos vis tiek nori, kad viskas vyktų laisvanoriškai. Kitas dalykas dėl teisinių kelių. Daug, dauguma valstybių narių mano, kad pirminė sistema tai yra perkelimo sistema. Jie nenori, kad ES investuotų į kitas teisėto įvažiavimo formas. Kai kurios valstybės narės e, dar rengia humanitarnės vizas, jas taiko, bet jie nenori, kad ES imtųsi iniciatyvos ir priimtų teisės aktų šioje srityje, nori saugoti savo kompetenciją. Taigi aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad pagrindinis teisinis kelias yra perkelimas. Trečias dalykas dėl perkelimo veiklos ir pasidalymo našta, perskirstimo. Buvo susitarta dėl bandomojo projekto. Turime apibriežti skaičius, kiek konkrečiai ES įsipareigojo e, skirti ir po to vyks perskirstimas. Perskirstimas turi vykti keliais kriterijais remiantis. Vienas iš tų kriterijų būtų gyventojų skaičius valstybėje narėje, BVP rodiklis, toliau prieglopšio prašytojų skaičius anksčiau Buvo minėtas kriterijus kitos valstybės dar minėjo ir nedarbo lygį, nes jeigu nedarbo lygis didelis, tada labai sudėtinga tos žmonės integruoti. Taigi štai tokie buvo kriterijai, kurie buvo aptarti. Na ir jų pagrindų komisija ketina pasiūlyti pasiūlymą dėl bandomo projekto. Ir žiūrėsime, kiek valstybių narių tame projekte dalyvaus atvirai kalbant, nebūtų prasminga įtraukti Vokietiją ir Švediją į tą projektą, nes jos ir taip jau atlieka perkelimo veiklą. Mes skiriame šį projektą toms valstybėms narėms, kurios nieko met nėra dariusios perkelimų. Norime įtraukti visas valstybės narės į tą procesą. Tačiau valstybės narės nori, kad laisvanoriškas tas būtų dalyvavimas. Taigi mes manome, kad reiktų įtraukti kuo galima daugiau valstybių narių ir tos, kurios nedalyvaus tame projekte, turėtų bent jau paremti perkelimo veiklą finansais, personalo darbuotojais ir panašiai, kad kažkaip būtų vis tiek valstybės narės, kurios nedalyvauja projekte, bent jau įtraukiamos paramos prasme, jos paramas skirtų tam procesui. Toliau dar dėl perkelimo keli žodžiai. Kaip žinote, valstybės narės um, labai susirūpinusios dėl to ir buvo sutarta, kad komisija ir toliau plėtos išskirtinių galimybių aplinkybių tą koncepciją, kada būtų, kurio, kurio atveju būtų jau pritaikomas perkelimo mechanizmas. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, aš bandžiau iškvosti, ką konkrečiai mano valstybės narės, aš dalyvavau tarybos posėdėje kur buvo aptariamas perkelimo klausimas ir tai, kad tarp valstybių narių ir regionų yra didžiuliai disbalansai ir trūksta pusiausvyros, taigi norėčiau sužinoti, kokia yra komisijos nuomonė, kodėl taip yra ir kokiu pasiūlymu jūs turėtumėte. Tiesiog noriu išvilioti iš jūsų tą atsakymą, nes mes tikrai puikiai suprantame, kas vyksta su Frontexu. E, dėkoju už tas pirminės pastabas ir dabar norėčiau paprašyti komiteto narių išsakyti klausimas pastabas. E, Halo Aako, pirmasis, po to pane Gomes. Ačiū pirmininkė, dėkoju už pristatymus. Mes matome, kad Švedija ir Vokietija prieėmė daugiau nei pusė pabėgėlių, pabėgėlių paraiškų. Tai yra labai svarbi situacija, jo lapkačios valstybės tikrai yra gan toli nuo patekimo vietų į ES ir sudėtinga pasiekti tą šalis. Reikia kirsti kelias valstybės narės, kurios ir turėjo priimti tas paraiškas. Ir ta pusiausvyra nėra matyt labai tvari, vertinant per ilgesnį laiką. Ypač turint omenyje, kad Švedija yra ganėtinai nedidelė valstybė. Taigi aš norėčiau išklausyti jūsų minčių dėl to, ką būtų galima padaryti. Netgi jeigu yra tas perskirstimas ir pasidalimo našta mechanizmas, kol žmonės gali laisvai judėti ES viduje. Įsivaizduoju, kad žmonės vis tiek bandys pervažiuoti į tas valstybės, kurios dėl vienu ar kitų priežasčių, jų vertinimų, jų akimis žiūrint, yra patrauklesnės nei tos šalis, kurioje, į kurią jie bus perkelti pagal tą paskirstimo planą. Dėkoju. Ačiū. Kalbėtojų sąrašas yra gan ilgas. Dabar Ana Gomes. Aš praeitą savaitę lankiausi registracijos centre Beirute 11 tūkstančių pabėgėlių per mėnesį ten yra užregistruojama, prieš metus buvo 50 tūkstančių. Mastau apie Libaną šalį, kur ketvirtadalis, kuris yra pagal dydį ketvirtadalis Šveicarijos ir ketvirtadalis gyventojų yra pabėgėliai iš Sirijos. 1,2 milijono žmonių yra pabėgėliai tai šalyje. Taigi taip pat ir Jordanijoje situacija sudėtinga. Praeitą mėnesį lankiausi Irako šiaurėje iš Aziriai, iš Šabak bendruomenės pabėgėliai. Ir tai, ką daro Europos Sąjunga, jų manimų nėra pakankama. Tai tikrai nestabdo tų konfliktų, kurie daro didelį spaudimą pabėgėliams. Man gėda ir liūdna, kad mes kalbame apie valstybės narės, kurios bando visaip nusikratyti tos naštos. Ir nebando gelbėti žmonių jūrose, ir nenori dosniai prisidėti prie perkelimo programos ir nenori visiškai investuoti į kitus teisėtus migracinius kelius. Tai yra gėda, man, man gėda dėl to. Ir štai kokie mano klausimai. Jungtinių tautų vyriausiam įgaliotiniui, vyriausiai įgaliotiniai pabėgėlių klausimai, poniai Kendall. Vienas dalykas, kas mane tikrai labai neramina, nes mes tikrai negalime žiūrėti į tai tik e, kaip į labdarą. Tai matyt paaiškina, kodėl tiek nedaug kai kurios valstybės narės skiria perkelimo programai. Bet turime pamastyti ir apie savus interesus, savo saugumą. Kodėl mes negalėtumėme veiksmingiau užtikrinti švietimą, mokymą pabėgėlių stovyklose, pabėgėlių vietose. Libane yra 385 tūkstančiai vaikų, mokyklinio amžiaus vaikų 3000 iš jų iš vis neina į mokyklą. Tai daug ką pasako, ne tik apie tai, kad jie net vėliau kažkada, kai sugrįš į Siriją, negalės prisidėti prie šalies atkūrimo ir tai ir, ir, ir rodo, kad tie vaikai taps teroristų grobiu. Na ir kalbėdamasi su pabėgėliais Jordanijoje, ten žmonės galėtų būti mokytojais, mokyti. Jordanijoje bent jau yra stovyklų, Libane taip nėra. Jordan, Jordanijoje žmonės galėtų dirbti tose stovyklose, mokyklose. Mes už tą paramą mokame, tai kodėl nėra koordinavimo, kodėl nėra kuriamos mokyklos. Tas pats e, pasakytume apie Šiaurės Irako e, stovyklas azirių ir krikščionių bendruomenių pabėgėlių stovyklas. Ir dar vienas klausimas, ponė Kendall, dėl Libijos. Matėme daug žmonių atvykstančių laivais iš Libijos. Ir nebūtinai iš Libijos, ir iš Eritrėjos, ir iš Nigerijos, iš Sirijos atvykstančių žmonių, bet esant dabartiniai situacijai, tokiai chaotiškai situacijai Libijoje, panašu, kad vis daugiau iš Libijos matysime atvykstančių žmonių ir situacija uh, gali labai sėkmingai pasinaudoti įvairūs e, teroristai ir priekeiviai žmonėmis. Jie bandys pervežti žmonės į ES. Ir žmonės rizikuos savo gyvybę ir velsis į tas avantūras. Taigi, kaip jūs vertinate situaciją Libijoje? Kažin, ar situacija pagerės, matyti, ji tik blogės. Ačiū, Ana. Aš manau, kad visi kolegos kels labai svarbus klausimus, kaip jūs, bet labai prašyčiau, nes išklausysime ir Junktinių tautų ir komisijos atstovų ir bandysime tokį holistinį požiūrį paruošti rengiant pranešimą apie pabėgėlius. Taigi ne, nebandykime visko visko komentuoti, gal labai trumpai ir konkrečiai užduokime klausimus, nes galimybių turėsime dar tikrai daug, rengdami šį pranešimą mūsų komitete. Bet aišku, visi tie klausimai ir pastabos yra labai svarbios, kaip pasakė Ana. Dabar ponia Holmaja, Monika. Zunächst einmal vielen Dėkuoju pranešėjams už pateiktą informaciją jungtinių tautų vyriausiojo įgaliotinio atstovai dėkoju, dėkoju ir komisijos atstovui. Iš tikrųjų, jūs supažinote su labai liūdna, bet blaivę realybę. Norėčiau paklausti dviejų dalykų. Pirmiausia, e, jūsų vyriausio įgaliotinio tarnybos dėl koordinuojamų pabėgėlių stovyklų. Žinoma, mes problemų neišspręsime, jeigu pabėgėlių stovyklose esantiems žmonėms nesuteiksime kokios nors perspektyvos. Ar tai turėtų būti mokymas, ar tai turėtų būti e, kokia nors e, sanitarinė įranga, hygienos priemonės. Tiesiog mus turime pagalvoti apie minimales sąlygas, turime uh, pamastyti, ką mes europiečiai ir ne tik tai Europos valstybės galėtume padaryti, kurdami tarptautinės mokyklas, galbūt tai galėtų tapti ES prioritetu. Ir galbūt būtent tokiam pasiūlymui būtų galima rasti kitų šalių pritarimą. Taigi, kalbant apie pabėgėlių stovyklas, nereikėtų manyti, kad jos yra naujas reiškinys. Yra ir tokių, kurios jau egzistuoja 20 metų, juose gyvena milijonai žmonių ir jie neturi jokios ateities perspektyvos, jie gyvena visiškai žmogui nepriimtinomis sąlygomis ir kai kurie vaikai nėra matę mokyklos, nėra jos lankę ir būtent Tokiuose stovyklose iškyla daugybė klausimų, taigi finansinė parama, e, mokymas, e, sanitarinė įranga yra tie dalykai, kuriuos mes turėtume konkrečiai spręsti. Kitas klausimas - Frontex veikla. Frontexas, Frontex vykto sienų apsaugos programas, o iki Libijos pakrančių Frontexo veikla nesiekia. Todėl valstybės narės ir vyriausioji įgaliotinė užsienio klausimais turėtų pagalvoti ir apie tai, kaip elgtis su tuo kariniu smurtu, su žudimais, kurie vyksta Sakaroje, apie tuos e, nužudimo, masinių nužudimo atvejus mes nieko negirdime, tačiau vis dėlto informacija mus pasiekė. Taigi klausimas toks, kiek finansinių lėšų turi Frontex tokio pobūdžio operacijoms Ir kitas dalykas, ar įmanoma įgyvendinti karinės akcijas, kuriuose dalyvautų keletas valstybių ir kokių pasiekmių galima tikėtis e, įgyvendinti tokią programą Libijos e, pakrantėje. Ir dar vienas klausimas, jeigu valstybės labiau įsitrauktų į pabėgėlių atsirinkimo mechanizmą, tai kaip jis turi atrodyti jūsų manimu. Birgit Zipil. Ačiū. Aš norėjau paklausti jungtinių tautų vyriausiojo įgaliotinio pabėgėlių klausimais atstoviai ir komisijos atstovai. Norėčiau paklausti, kas finansuoja gelbėjimo operacijas. Manyčiau, kad vien ES negali finansuoti jų. Reikia galvoti apie valstybių narių finansavimą. Mes negalime perkelti pabėgėlių į kitas valstybės, neragintami pačias valstybės imtis kokių nors konkrečių veiksmų. Tie žmonės juk bėga nuo karo, nuo sudėtingos situacijos. Tai mes turime suteikti jiems ateities perspektyvą. Jeigu nieko nedarysime, mes tiesiog mm, nutiesime aukštą, atsitversime aukštą tvorą ir situacija nepagerės. Kalbant apie perkelimą po to, kai kalbėjo komisija, komisijos atstovas. Aš norėčiau paklausti, ar yra kokiu nors galimybių valstybėms narėms labiau įsitraukti į perkelimo programų įgyvendinimą. Kol kas šiuo metu valstybės nėra pakankamai aktyvios. Mes kalbame apie pagrindinės teisės, teisę į prieglopstį, Tačiau vis dėlto kai kurios valstybės sako, kad man tai neįdomu ir aš nedalyvausiu toje programoje. Taigi, ar yra kokiu nors galimybių pakeisti šią situaciją? Aš tiek norėčiau paklausti, kadangi noriu suteikti galimybę paklausti ir kitiems kolegams protingų klausimų. Norėčiau paprašyti kolegų, kad jūs vėliau kalbėdami laikytumėtės dviejų minučių limito. Karlos, ačiū pirmininkė. Dėkuoju abiem pranešėjams. Aš norėčiau išsakyti keletą minčių apie Tritono operaciją. Kolegė kalbėjo, kad pagal Tritono operaciją nėra kokių nors įgaliojimų gelbėti asmenys atvaroje jūroje, kad nepanka išteklių. Aš tiesiog nenorėčiau uh, abejoti jūsų teiginiais, tačiau vis dėlto Tritono operacija yra nedidelio masto operacija, kuri reaguoja į konkrečius iššūkius. Norėčiau vis dėlto pasitikslinti dėl nepakankamų įgaliojimų. Jūs sakėte, kad Tritonas nebuvo sukurtas tokioms gelbėjimo operacijoms. 2013 m. gruodžio mėnesį buvo priimtas reglamentas įsiklausė į jūsų e, tarnybos pageidavimą, nevyriausybinių organizacijų rekomendacijas ir pasiekėme kompromiso su taryba, pagal kurį e, būtent tokioms Europoms e, vykdomos mums operacijoms iš ES biudžeto suteikėm įgaliojimus gelbėti E, žmonių gyvybės patekusios, žmonių patekusių į sudėtingą padėtį atvarėje jūroje. Jeigu iš tikrųjų šitų galiojimų nepakanka, tai prašau paaiškinti, kodėl. Ar mes nepakankamai tinkamai taikome Europos reglamentą, ar reikėtų kokio nors papildomo teisėkos akto. Aš norėčiau, aš supratau, kad jūs norėjote papildomo paaiškinimo. Klausimas aišku, Cecilės. Grazie. E, e, sarò molto breve. Ačiū Jums. Pasistengsiu kalbėti trumpai, norėčiau užduoti daug klausimų, tačiau jau kiti nariai to klausė. Norėčiau išsakyti man kylančias abijones ir nustebimą dėl tų stovyklų, kurios yra už ES ribų. Svarstau, kokie yra jūsų patirtis dėl tų žmonių, kurie nebuvo priimti, kuriems nebuvo suteiktas pabėgėlių statusas, kurie išsiunčiami Ar jie stengiasi patekti į stovyklas, ar gražinami į šalies, iš kurių išvyko, ar yra kokios nors sutartys tarp šalių, kad būtų galima kaip nors padėti tiem žmonėms. Kitas klausimas dėl stovyklų, pabėgėlių stovyklų valdymo. Nežinau, ar esate girdėję apie mafijos skandalą Italijoje ir buvo į šį skandalą įtrauktos organizacijos, kurios vadovavo pabėgėlių centrams. Ir įdomu būtų sužinoti, ar esate girdėję apie tą skandalą. Ačiū Sicilija, ačiū, kad laikėtės laiko limito, toliau ponė Vinberg. Ačiū pirmininkė. E, pristatymo metu ir diskusijų metu pastebėjau, kad niekas nebuvo, nieko nebuvo pasakyta, kaip padedame žmonėms, kurie yra pabėgėlių stovyklose. Juk, žinoma, ES negali priimti sprendimą dėl to, ką daro kitos šalys, tačiau kai galime padėti, tai turime tai daryti ir rekomenduoti kitoms šalims taip elgtis kai pabėgėliams reikia pagalbos, tai reikia užtikrinti mokyklas vaikams ir kitus dalykus mes turėtume aktyviai veikti šioje srityje. E, buvo paminėta Švedija, mano šalis, šalis, kurią aš atstovauju. E, mūsų šalyje primamama daugiausia pabėgėlių, tačiau šalyje esama didžiulių su integracija susijusių problemų. Ir bėda yra ta, kad mes paprasčiausiai negalime savo to leisti. Mes imame lėšas iš vystymosi fondo, kad galėtume padėti pabėgėliams. Taigi, ta prasme, Švedija nėra labai geras pavyzdys. Ir man sunku suprasti, kodėl mano šalyje suteikiama teisė gyventi žmonėms iš Irako, iš Sirijos, juk jeigu mes nuvyktume į jų šalis, tai mums nebūtų tokia teisė suteikta. Daug žmonių gali pasinaudoti tokią bendrą prieglupščio prašymo sistemą, tačiau nedaug šalių gali taip e, padėti. Dėl e, Frontex atrodo, kad prikiautojai žmonėmis plaukioja greitaigėmis valtimis ir skatina šį procesą. Manau, kad mums reikėtų labiau kovoti su priekyba žmonėmis ir sustabdyti šią nelaimę. Juk jeigu nieko nedarysime, tai mušime naujus rekordus. Tačiau manau, kad ne ES, kiekviena atskira valstybė narė turėtų priimti sprendimą dėl prieklupščio politikos. Prašau. Aš norėčiau pasidžiaugti Junktinių tautų vyriausiojo įgaliotinio veikla. Jūsų atliekamas darbas iš tikrųjų yra naudingas ir įspūdingas. O dabar reikia pagalvoti, kaip sustiprinti bendradarbiavimą su tomis valstybėmis, iš kurių uh, atvyksta didžiausi pabėgėlių srautai, pavyzdžiui, su Sirija. Tuo labiau, kad pakankamai daug pabėgėlių ketina grįžti į savo valstybę. Taigi, jiems reikia sudaryti tokias galimybes O jeigu jie lieka ES valstybėse, tai jiems reikėtų sudaryti palankes gyvenimo sąlygas. Pavyzdžiui, e, lyginant e, Libanonui, Libanui teikiamą pagalbą su pagalba kitoms valstybėms, tai jai tenka labai nedidelė dalis. Pavyzdžiui, e, Sirijoje kilus beprecedentiniai pabėgėlių kriziai yra, tenka labai didelis ES pagalbos, didelė programos, pagalbos dalis. O Libane, pavyzdžiui, 30 procentų gyventojų yra arba gyvenančių asmenų yra pabėgėliai, todėl reikėtų pagalvoti, kaip e, pateikti finansinę pagalbą būtent e, jiems. Tuo mes padėsime ir savo, e, sumažindami pabėgėlių paskirstimo našą, naštą ES valstybėse. Tuo labiau, kad jie ketina grįžti į savo valstybę, tai reiškia, kad jiems reikia suteikti galimybę dirbti, įsikurti, padoriai gyventi ir žinoma, reikia parodyti e, rūpinimasi šiais žmonėmis. Taip. Pone Bajus, ačiū pirmininkė. Aš irgi esu Švedijos. Švedijos parlamente didžioji dauguma parlamento narių pritarė tam, kad ir toliau būtų teikiama parama pabėgėliams ir kad jie būtų priimami šalyje. Kaip ir kiti norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu rūpintis pabėgėlių stovyklos esančiais vaikais. Iš Libano, Jordanijos, manau, kad jeigu neužtikrinsime uh, tų vaikų geresnės situacijos, tų vaikų, kurie gyvena karo sąlygomis arba pabėgėlių stovyklose, jeigu jiems nebus užtikrintas e, išsilavinimas, tai e, jie vėliau turės problemų, prarasime visą kartą, jiems reikalinga psichologinė parama, taigi ateityje reikės dėti dar daugiau pastangų, kad išgelbėtume šią prarastąją kartą. E, tikrai įdomu, kaip asmenys elgesi, kai jiems neleidžiama pasilikti. Kai kurie grįžta savanoriškai į savo šalis. Žinoma, niekam dėl to nekyla problemų, tačiau yra daug žmonių, kurie atsispindi statistikoje kaip grįžę savanoriškai, tačiau daugeliu atveju jie buvo priversti taip elgtis. O užuot juos gražinus į kilmės valstybę prievartą. Ir tai buvo, būna dažnai padaroma žeminančių būdų. Labai dažnai žmonės grįžta uh, ir patys nebūtinai priversti taip daryti. Ir žinoma, yra tokių, kurie vis tiek nelegaliai lieka šalyje, jie atsisako grįžti į savo šalis. Ar yra kokie nors skaičiai, kad žinotume, kiek yra tokių žmonių, kiek žmonių kiekvienais metais yra priverčiami grįžti į savo šalis? Ačiū tikrai puikus klausimai. E, ketvirtadienio popietę ir aš e, esu įsitikinęs, kad tikrai e, nešvaistome laiko, netrukus bus parengta jungtinė ataskaita ir tikrai mes pasinaudosime šią diskusiją. Na ir paskutiniu metu taryboje vyko aukščiausių lygio susitikimas, kuriame buvo kalbama apie perkelimą ir man susidarė įspūdis, kad valstybės narės dirba tuo klausimu, bet įvyko trys svarbus renginiai 2014 metais. Tai kokios išvados po tų renginių ir ar valstybės narės e, atsižvelgė tai ir turint galvoje tas šalis, kuriuos yra problemų ir Jordanija, ir, ir Turkija, ir, kitos ir štai e, kai kurie mūsų nariai paminėjo švietimo klausimus. Ar valstybės narys yra labiau linkusios prisijimti atsakomybę dėl perkelimo ar ne? Ar matote pokyčius? Nes e, posėdžiuose susidaro įspūdis, kad reikia geriau dalytis naštą, ar taip yra? Ar norėtumėte, kad pradėčiau atsakydamas nuo jūsų klausimo? Ne, pradėkite nuo narių užduotų klausimų, sako pirmininkas. Dėl pirmojo klausimo. Jūs uždavėte labai sunku klausimą, kitaip sakant, kas nutinka tuomet, jeigu pagal ES perkelimo programą. E, asmuo yra perkeliamas po trijų mėnesių, patenka į, pavyzdžiui, Vokietiją. Mes ketiname pasidaršyti sutartį su perkeltais asmenėmis. Kitaip sakant, mes jūs perkeliame iš šios pabėgėlių stovyklos Jordanijoje su sąlyga, kad jūs liekate toje šalyje, į kurią esate perkeltas. O jeigu jūs nuvyksite į kitą valstybę narę, tuomet būsite gražintas į pirmąją šalį, savo kilmės šalį. Mes galime tai padaryti ir mes varstome šį klausimą, vykdomas bandomasis projektas ir mes ketiname tai stebėti. Tai yra tas antrinis judėjimas, ar jis bus ar ne. Nes nenorime, kad atsirastų, būtų toks paskirstimo raktas, kuris leistų, sudarytų sąlygas antriniam judėjimui. Uh, ir mes nurodysime, kad tam tikrą metų skaičių asmuo turi likti toje šalyje, kurią perkeltas, o tik vėliau gali judėti į kitas šalis. Dar buvo išsakyta daug pastabų apie pabėgėlių stovyklas, bet leisiu kolegiją atsakyti tos klausimus. Aš tik norėčiau pasakyti, kad situacija Jordanijoje, Turkijoje, Libane mums yra žinoma. Ir būtent todėl ES yra pirmoji donorė šiame regione. Mes daugiau lėšų išleidžiame nei JAV, nei e, kitos šalis siekdami pagerinti situaciją, tačiau teisingai paminėjote, kad to nepakanka. Ir būtent todėl skaičiai didėja. E, štai pažiūrėkime į Sirijos gyventojus. Pirmaisiais metais 25 tūkstančiai, antraisiais 50, toliau 3, 100 e, tūkstančių, nes skaičiai didėja, nes kuo ilgiau laiko praleidžiama pabėgėlių stovykloje, tuo didėja skubotumas ir mes tikrai pritarėme jūsų pastaboms ir mums reikalinga jūsų parama. Dėl Frontexo. Pone Omair uždavė klausimą, taip pat minėjo galimybę panaudoti karinė, karinės paėgas. Deja, aš tai negaliu atsakyti į šį klausimą, aš neatsakingas už karinės operacijas, tačiau labai teisingai paminėjote, kad mūsų veiksmai Somalija, kai mes ardėme tuos tinklus, e, prekiautojus, žmonėmis tai ten buvo įsikišę karinės paėgos, mes pradėjome tai daryti Libijoje, tačiau e, dėja tai jau nei, nei mano, nei Frontexo įgaliojimai negaliu toliau komentuoti to. Dar buvo klausimas už kurį aš jau galiu būti, esu atsakingas, tai yra klausimas dėl perkelimo. Tos valstybės narės, kurios e, nori pas, pasiri, gali pasirinkti ar dalyvauti. Jeigu dalyvaus pilotinėme projekte, tai bus tam tikras paskirstimo raktas. Pavyzdžiui, Vokietija sako, kad gali priimti tam tikrą skaičių žmonių, bet ir tas perkeliamas asmuo turi pasirinkimą. Taigi pirmiausia atliekamas asmenų identifikavimas ir po to atrenkame asmenys, kurie gali būti apgyvendinami tam tikroje šalyje. Ir mes Žinome, kad mes nekalbame tik apie gyventojus iš Sirijos, žinome, kad kai kurios valstybės narės norėtų priglausti įvairių tautybių žmonių, taigi mums svarbiausia padėti kuo daugiau žmonių. Pritarėme poniai Sibel ir jos pastaboms, nes tikslas yra įtraukti visas valstybės narės. Mes susidarėme su kai kurių valstybių narių priešiškumu ir yra tokių, kurios nepriemė nei vieno asmens. Mes teikėme joms paramą su kitomis organizacijomis, kad to šalis pradėtų, e, prisidėtų prie asmenų perkelimo. Dėl ponios Kingos pastabos jau išėjo, bet e, dėl sugražinimo e, Tai suprantama, mes negražiname asmenų į tas kilmės šalis, kurioje yra pavojai, nei į Eritreją, nei į Libiją, bet yra ir ekonominių migrantų, jų prašymus, prašymai atmetami. Ir ponia Bajas uždavė klausimą dėl e, savanoriško gražinimo ir netikro savanoriško gražinimo. E, tiksliai negaliu pasakyti, bet maždaug 30 procentų tikrai grįžtama savanoriškai, 70 gražinimų yra prievartiniai, bet priverstiniai, bet aš pasitikrinsiu tuos skaičius. Tačiau e, yra teigiama tendencija ir didėja savanoriškai grįžtančiųjų skaičius dėl Švedijos veiklos. Tikrai, jeigu visos valstybės narės darytų tą patį, tai mūsų situacija būtų daug geresnė. Jeigu mes e, tuomet galėtume dešimt kartų daugiau žmonių perkelti Europoje. Pone Winberg, e, toliau kalbu apie Švediją. Jūs klausite, kaip mes kovojame su prekiautojais žmonėmis. Tai yra prioritetas ir kovo 20 dieną pradėsime naują operaciją, ko jos metu kovosime su prekiautoja žmonėmis, jos marė vadinsis. Ir pateiksime komisijai veiksmų planą, kaip kovosime su prekiautojų žmonėmis ir padarysime tai per artimiausius mėnesius. Tai yra mūsų didžiausias prioritetas, bet visa tai yra paketo sudėtinė dalis, tai nėra atskiras dalykas. Ir galiausiai dėl pirmininko užduoto klausimo. Manau, kad taryboje mm, keičiasi požiūris ir e, Safe Life programą vykdant pasikeitė tas požiūris. Na, požiūris gal ir juda ir kinta, bet kažin ar ne, nėra tu, ar, ne, ar yra pažanga. Na, niekas griežtai neprieštaravo pilotiniam projektui. Na, aš esu ne iš komisijos, taigi prašau atvirai sakyti. Džiūn. Mes planuojame vykti į kitą tarybą, kuri vyks birželio mėnesį, pristatyti bandomai projektą, paskirstimo ratą skaičius ir kiekvieno ministro paklausti, kiek pabėgėlių priimsite ir prašome paaiškinti, kodėl nesutinkate priimti šio skaičiaus ir jeigu ne, tai ką padarysite vietoje to, ar leisite, skirsite lėšų Libanui ir Turkijai, kad būtų mažiau pabėgėlių. Jeigu nedalyvaujate bandomajame projekte, tai ką darysite vietoje to? Taip mes planuojame dirbti, tačiau mums reikalingas ir jūsų spaudimas, kurį reikia daryti nuolat. ne, ne, nenorėjau nieko kritikuoti, tiesiog norėčiau, kad ir komiteto nariai geriau suprastų, kaip elgesi taryba, yra Austrijos išgelbė gyvybę iniciatyva, puikiai yra kitų iniciatyvų, yra geros praktikos taryboje, žinau, kad politinės nuomonės skiriasi, suprantu tai ir nieko nebandau čia komentuoti, tiesiog sakau, kad labai svarbu, kad gautumėme visos naujausios informacijos, kad darytumėme spaudimą ir tiesiog gerai, gerai kai žinai, dėl to ir surengėme šį susitikimą. Filipa, dabar žodis jums. Bet galėtumėte atsakyti į klausimus, kurie buvo skirti jums. Ačiū, aš pabandysiu labai trumpai, nes šiek tiek vėluojame. Buvo daug klausimų užduota apie pabėgėlių stovyklas ir padėtį apie, dėl vaikų ir vaikų mokymo. Tose stovyklose, aišku, nėra lengva tą padaryti, turime pripažinti. Uh, Tai yra vienas iš prioritetų mūsų tarnybai dirbti su partneriais, ypatingai UNICEF ir taip pat nevyriausybinėmis organizacijomis ir remti tų šalių institucijas, kad būtų teikiamas švietimas vaikams. Kaip sakė ponas Mišelis, poreikiai yra milžiniški, poreikiai Sirijoje yra jau labai dideli ir gauname nemažai finansinės paramos iš Europos komisijos, iš atskirų valstybių narių ir kitų pasaulio šalių, tačiau vis tiek to nepakanka, kad galėtumėme patenkinti tų žmonių poreikius. Tai yra tik viena krizių, apie kurią kalbame. Pažvelgus plačiau matome, kad yra ir kitų krizių pasaulyje. Pavyzdžiui, Centrinė Afrikos Respublika, taip pat Pietų Sudanas, matome Nigerijoje krizių ir dar buvo užduotas klausimas apie padėtį Libijoje mūsų tarnyba irgi labai sunerimu stebi saugimo padėtį ten, kuri blogėja. Tarptautinis personalas buvo evakuotas ir yra nemažai žmonių, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga Libijoje. Ir iš ties labai sudėtinga gauti informacijos, susisiekti su jais. Vis dar tarnyboje yra tarptautinių darbuotojų, tačiau jų judėjimas irgi ribojamas dėl to, kad padėti, saugumo padėtis smarkiai blogėja. Taigi tai yra visi tie didžiuliai iššūkiai ir mes bandome juos spręsti, tačiau galiausiai, vyriausias įgaliotinis tai kartoja ne kartą, galiausiai tai yra politinis sprendimas, kurio reikia. Humanitarniai veikėjai gali viską padaryti, ką gali, bet jie problemos neišspręs, ją turi išspręsti politikai. Daugelis jų yra čia, tačiau, kaip sakiau, tai yra politinis sprendimas, kuris yra reikalingas e, toms problemoms išspręsti bandome kiek įmanoma tas problemas sušvelninti, kiek įmanoma. Ir taip pat buvo konkretesnių klausimų apie perkelimus ir perkelimų procesą. Ponas Mišelis iš dalies atsakė tos klausimus, bet vertinant iš mūsų tarnybos perspektyvos, pirminis proceso variantas e, tai, kur mes labai daug esame prisidėję, būtent žmonių identifikavimas, perkelimų poreikis. Kalbamės su tai žmonėmis ir tie žmonės, kurie, tos valstybės, kurios, kurios perima tuos žmonės, irgi įtrauktos yra į tuos procesus ir yra žmonių, kurie tikrina medžiagą susijusią su konkrečiais asmenėmis, tačiau tos valstybės, kurios dalyvavo perkelimo programoje, aišku, irgi tarė savo žodį, tai yra logiška, atrenkant žmonės, kurie, kuriuos jie norėtų persikelti į savo šalis. Toliau apie tai, ką aš sakiau, ką aš, apie ką aš kalbėjau ir ką turėjau menį, kai kalbėjau apie įgaliojimų ribas, aišku, apie tritono operaciją. Mes suprantame tai ir džiaugiamės, kad paieškos ir gelbėjimo nuoroda egzistuoja reglamente. Aš konkrečiai turėjau menyje, kad tai nėra pirminis tritono tikslas, kaip teisingai sakė ir ponas Mišelis, operacijos tikslas yra sienų sustiprinimo operacija, tai nėra gelbėjimo operacija, nors jie tikrai daug dalyvavo pastaraisiais mėnesiais gelbėjimo operacijose, tačiau pajėgumai vėlgi nėra milžiniški, nėra begaliniai. Toliau kitas klausimas apie tai, kad ne vienodai yra paskirsti pabėgėliai valstybėse narėse, pabėgėlių ir prieklošio prašytojų paskirstimas nevienodas ir prieglopščioje prašo nebūtinai tą šalį, kurią patenka, bet per, pervažiuoja į kitas valstybės ir prašo prieglopščio ten. Manau, kad tai vėlgi ta problema, kurią bandome išspręsti, iššūkis, su kuriuo bandome susitvarkyti, žmonės juda dėl įvairių priežasčių. Viena iš priežasčių yra ta, kurią gal galime pakoreguoti, žmonės juda dėl to, kad ne vienodai yra taikoma prieglopščio politika valstybėse narėse prieimimo sąlygos ir pajėgumai skiriasi, ypač kai kalbame su tais pabėgėliais, jie būtent akcentuoja šias problemas, jie sako, kad jie negavo prieigos prie tinkamų prieimimo sąlygų, pavyzdžiui, dėl to jie keliauja toliau, toliau bendruomenių ar šeimų ryšiai irgi yra labai svarbu, jie važiuoja į tą šalias, kur turi artimųjų, netgi jeigu tai yra tolimesni giminaičiai ir panašiai, tai nebūtinai yra šeimos nariai, bet kažkokie tolimesni giminaičiai ar bendruomenės nariai, tai jau jiems yra labai svarbu ir naudinga ir, ir jiems padeda integruotis į tą visuomenę. Tai nebūtinai tai yra neigiamas dalykas ir suprantame, kad žmonės važiuos ten, kur jų artimųjų yra. Galbūt tiek. Žinau, kad laiko turime nelabai daug. Pirmininkas, ačiū mūsų darbo atvarkė iš tiesų yra labai didžiulė, rengiant šį bendrai pranešimą ir holistinį požiūrį į pabėgėlius ir paprašysiu komisijos atstovo pasakyti, kokie yra terminai, koks yra darbų grafikas, kada ketinate jau pradėti įgyvendinti bandomai projektą, gal jau turite tos informacijos. Taip, planuojame pirmiausia perkelimo programą parengti kuo galima greičiau. Diskusijos įvyks tarp komisijos narių kovo ketvirtąją dieną. Bus kalbama apie ES migracijos darbo atverkę. Tai yra labai svarbi šių metų iniciatyva ir mes jau esame parengę dokumentą kur kalbame apie perskirstimo sistemą ir laukiame žalios šviesos iš komisijos. Ir kai tik tai ji bus užtekta, mes balandžio ar gegužės mėnesį būsime pasirengę surenkti bendrą konferenciją ir tada darysime spaudimą jau birželio mėnesio ministrų tarybai. Kągi dėkoju, tuo ir baigėme diskusijas, dėkoju visiems kolegoms ir iš komisijos ir jungtinių tautų agentūros, dėkoju už aukšto lygio diskusijas. Dėkui. Kolegos, dabar turime greitai pereiti prie devintojo darbo turkės klausimo. Iš tiesų šiame komitete svarstame įvairias politikos rytis. Dabar klausimas yra susijęs su mūsų vidaus saugumo strategija. Europos tarybos kovų su kibernetiniais susikaltimais konvencija. Norėčiau priminti kolegoms, kas, teis, kad teisininkai dabar pristatys savo nuomonę apie šią konvenciją. Mūsų komitetas tokį už, užklausimą pateikė teisininkams. Ir taip pat yra kalbama apie papildomą protokolą dėl e, tarpvalstybinės prieigos prie duomenų laikomų kompiuteryje, kuris yra kitoje jurisdikcijoje, ypatingai kalbant apie ES kompetenciją dėrėtis. Aš e, kibernetinių nusikaltimų konvencijos klausimą iškėliau, taip pat namosios Budapešto konvencijos klausimą iškėliau dar, e, dar per susitikimą su kitais pirmininkais, ieškau pono Kraksi Taigi, kalbėsime apie Budapesto, Budapešto konvenciją, bet žiūriu, ar teisininkai jau yra atvykę. A, aš pamiršau, kad teisininkai sėdi kairėje. Ne, ne politinė prasme, bet tiesioginė prasme sėdi man iš kairės. Taigi, sakiau, kad tą klausimą iškėliau dar pirmininkaujant Italijai, kai buvo kalbama apie vidaus saugumo strategiją. Mes paprašėme, kad teisininkai pateiktų savo išvadas, taigi labai prašau, ponas, galėtumėte pristatyti teisininkų išvadas. Dėkui. <coughs> Thank you very much, uh, Chair. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį teisės tarnyba gavo prašymą pareikšti nuomonę dėl Europos tarybos konvencijos dėl kibernetinių nusikaltimų. Taigi, Europos taryboje vyksta darbai dėl to, kaip reikėtų vertinti tuos darbą, tą informacijos kopimo informaciją, kuri vykdoma kitoje jurisdikcijoje. Taigi reikėtų sakyti klausimą, kokia yra ES kompetencija šioje srityje ir apskritai ar galima kaip nors tiesiogiai prieiti prie tos informacijos vadovaujantis ES įstatymais. Mes išnagrinėjome visus turimus dokumentus ir prieima prie išvados, kad tik tai galima sakyti, pateikti dalinį atsakymą į šį klausimą. Tačiau, žinoma, pridurėme, kad šitas klausimas nusipelno daug daugiau tolesnių diskusijų dėl procedūrų vykstančių Europos taryboje. Dėl konvencijos. Šitą konvenciją pasirašė visos valstybės narės, taip pat ir kitos Europos tarybos narės, be kita ko, ir kitos valstybės, trečios šalis, pavyzdžiui, Junktinės valstijos ir Japonija, o Europa, ES nėra konvencijos narė. Šioje konvencijoje siekiame trijų tikslų - harmonizuoti teisės nuostatas kuriomis kovojama prieš kibernetinius nusikaltimus ir taip pat numatyti baudžiamo proceso teisės nuostatas ir taip pat numatyti bendradarbiavimo tarptautiniu mastu galimybės. Labai svarbus klausimas yra prieiga prie kompiuteriuose saugojimų duomenų užsienyje tais atvejais, kai tokie duomenys viešai prieinami ir kai tie duomenys yra kitoje sutarties šalyje ir kurioje e, atitinkamos institucijos yra atsakingamos iš tų duomenų paviešinimą. Taigi jūs matote, kad čia yra taikoma išimties nuostata dėl teritorijos principo. Tyrimo institucijos vadovaujasi abipusios teisinės pagalbos principų. Europos taryboje yra įvairiausių naujų planų, idėjų, pamastymų, tačiau kol kas nėra pasiūlytas joks konkretus teisinis tekstas. Praėjus keliems pamastymų metams e, kibernetinių nusikaltimų kovos su kriminalės nusikaltimais komitetas konstatavo, kad darybos dėl protokolo, dėl prieigos prie kitų valstybių kaupimų duomenų yra neįmanomos ir todėl buvo pasiūlyti kiti veiksmų variantai. Šita darbo grupė dirbs iki 16 metų pabaigos, šitas klausimas lieka neišspręstas ir aktuolus. Dabar norėčiau pakalbėti apie ES įgaliojimų ribas. Jūs paprašėte, kokias kokius įgaliojimus turi ES, kad būtų galima užtikrinti platesnę prieigą prie saugomų duomenų. Visų pirma, reikėtų atsakyti į šitą klausimą vadovautis trečiojo straipsnio antrąją dalimi sutartyje dėl ES veikimų. Ten, kur kalbama apie bendras veikimo taisyklės. Pirmiausia, reikėtų pagalvoti, kokio ES įgaliojimai egzistuoja apskritai. Konvencijoje yra kalbama apie euro, esminius baudžiamosios teisės susijusią su kibernetiniais nusikaltimais nuostatų harmonizavimą. Konvencijoje taip pat yra kalbama apie tarptautinį bendradarbiavimą tarp baudžiamojo tyrimo institucijų, kovojančių su kibernetiniais nusikaltimais ir taip pat yra numatyta galimybė imtis veiksmų, kaupiant uh, saugant, e, apdorojant informaciją. ES naudojasi šiais įgaliojimais pagal šeštųjų metų tarybos pagrindų sprendimą ir supaprastina keitimasi informaciją tarp valstybių narių, žvalgybos ir baudžiamojo tyrimo institucijų. Ar tai reiškia, kad ES turi tam tikrą išorės kompetenciją e, klausimai susijusiai su konvencijos taikymu. Taigi ar šita kompetencija yra išimtinė ar bendroji kompetencija. Norint pateikti atsakymą, reikėtų pirmiausia pažvelgti, kokius aspektus apie ES teisę ir šitas susitarimas. Ir taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kaip kokia įvykių plėtojimusi perspektyva ir jų pobūdis ateityje. Aš jau sakiau, labai svarbu, kad teismas vertint, vertindamas ES įgaliojimus gali priimti labai bendrą arba palankų ES sprendimą. Visiškai nereikia įrodyti, kad yra kokia nors prieštara tarp dviejų veiklos sričių. Nesenoje teismo byloje, kurie buvo nagrinėjimas Hagos konvencijos dėl vaikų e, pagrobimo klausimas, kai kurios valstybės pasisakė už labiau ribojantį požiūrį į ES įgaliojimus. Tačiau teismas pritarė parlamentui ir jisai plačiau suformulavo ES įgaliojimus. Taigi tas pats pasakytina ir apie konvencijos dėl kovos su kibernetiniu susikaltimu mais ir antraja, antrinė ES teisė santykio. Taigi gali būti pagal konvenciją ES prieiga prie turimos informacijos gali būti išplėsta. Taigi Juk galite paklausti, kodėl mes taip atsargiai formuluojame, kalbėdami, kad čia gali būti potencialiai išimtinė ES kompetencija, kadangi e, Europos taryba dar nepateikė labai aiškios, aiškaus atsakymo dėl konkretaus teisės akto projekto. Ir antroji jūsų klausimo dalis yra susijusi su dėrybų eiga. Mes turėtume tiesiog laikytis bendrųjų taisyklių ir suprasti, kaip šitos taisyklės yra taikomos, kai yra derimasi dėl protokolo teksto. Jeigu ES turi išimtinę kompetenciją pasirašyti tarptautinius susitarimus, tai tai daro komisijos vardu. O valstybės narės, kaip teigia teismas, tiesiog įgalioja komisiją dėrėtis dėl daugia šalių susitarimų. Ir tai reiškia, kad valstybės narės susilaiko nuo tam tikrų veiksmų ir valstybės narės ir ES institucijos susitarė dėl bendro vardiklio ir siekia uh, iš vien būti atstovaujamos taptautiniu mastu. Dėl šito protokolo suderinamumo su ES teisė. Mes negalime konkrečiai atsakyti į šitą klausimą, kadangi čia jau vadovavomės kitų požiūrių, negu spręsdami ES įgaliojimų klausimą. Kai mes sprendėme įgaliojimų klausimą, mes bandėme atsakyti apie konkrečių teisės aktų suderinamumą. Ir teismas konstatavo, kad yra pakankamos informacijos apie susitarimo turinį ir reikalingi labai konkretus susitarimo pagrindai. Tačiau vado, Europos taryboje dėl tokių pagrindų nebuvo tariamasi. Tačiau tai nereiškia, kad mes e, paneigėme atsakymą į klausimą dėl įgaliojimų. Įgaliojimų klausimas nėra tiesiogiai susijęs su tuo, ar protokolas prieštaraus ar neprieštaraus ES nuostatomis ir su tuo, ar įgaliojimai turėtų būti išplėsti. Atlikus teisinį vertinimą konstatavome, kad ES kompetencijos yra išimtinės, tačiau dar nesakoma į klausimą, ar e, Europa gali pasirašyti šitą protokolą dėl mm, mm, prieigos be jokių apribojimų. Dėkuoju už jūsų dėmesį, laukiu atsakymų. Laukiu klausimų. Taip labai svarbu ne tik dėl pačios Budapešto konvencijos, bet yra dar viena konvencija kovo, skirta kovai su terorizmu, aptarsime ją kovo mėnesį. Taip pat reikia kalbėti ir apie užsienio kovotojus ir ši tema mums ypač svarbi. Nors e, suprantama, dar prireiks laiko, kol pamatysime pasiekmes. Budapešto konvencija yra ypač svarbi, ne, vidaus saugumo strategija ir ta dalis buvo tikrai labai svarbi. E, noriu pasidžiaugti, kad yra narių, kurie klausosi uh, šios, te, šio teisinio išaiškinimo. Tikrai buvo labai įdomu. Ypatingai paskutinioji dalis buvo įdomi. Džiaugiuosi tais nariais, kurie liko e, tikrai labai įdomi ketvirtadienio popietės darbo tvarkė. Matau, kad Monika jau nekantrauja užduoti klausimą. E, galvojau, gal niekas nenorės užduoti klausimų. Monika, ar norėtumėt užduoti klausimą teisės tarnybos atstovai? Pirmiausia, norėčiau konstatuoti, kad šiandien ryta buvo išsakytas priekaištas, kad valstybės nesidalina turimais duomenimis, o dabar Dabar išsakyta informacija įrodo ką kitą, kad valstybės narės ne tik tai siekia keistis duomenimis, bet ir jais naudotis. Jūsų ataskaitoje, jeigu aš teisingai suprantu, labai aiškiai buvo atskirti klausimų aspektai. Tai yra valstybės narės turi teisės, teisę savarankiškai iki tam tikro momento dėrėtis, jeigu uh, E, e, įgaliojimai neperduoti komisijai. Tiesiog teisininkai turėtų pasakyti, kas atsitiktų, jeigu valstybės narės vadovautųsi kita nuostata negu komisija ir tiesiog dalyvautų darybose lygiaverčiais pagrindais. Taigi, ko gero, sprendimą turėtų priimti Teisingumo teismas. Man tiesiog būtų įdomu paprognozuoti, kaip tai atrodytų. Taip, tai atsispindi ir tyrimo ataskaitoje. E, prieš e, suteikdama žodžių, žodį teisės tarnybos atstovų, gal kiti nariai norėtumėte užduoti klausimą, jeigu ne, tai prašau atsakyti. Ačiū už klausimą. Norėčiau pabrėžti, kad kai kalbame apie situaciją, kai valstybės narės turi gerbti komisijos veiklą, tai tuomet taryba derėsi dėl susitarimo, mes toli nuo to, mes, nes neturime net susitarimo projekto, bet padarykime prielaidą, kad pradedame dėrybas. Teismuose, teismų praktika rodo, kad yra tam tikros veikimo laisvės kad galima būtų pritaikyti konkretų modus operandi, konkrečias teisinės nuostatas. Ir teisma, teismų praktika teigia, kad valstybės narys neprivalo išplėsti to. Susilaikyti, tačiau jos turi daly, bendradarbiauti su komisija. Ir Tokiu būdu komisija ir valstybės narės turi veikimo laisvės, kad susitartų praktiškai dėl to, kaip šį klausimą spręsti. Ypač tuo met, kai kalbame apie tarptautinę prieigą, tai reikia paminėti tyrimo priemonės, o tai jau yra valstybių narių kompetencija kaip labai teisingai pasakėte ir užduodama klausimą. Taigi įsivaizduočiau, kad būtų galima praktiškai susitarti, įtraukiant kai kurias valstybės narės, tačiau tai nėra kompetencijos klausimas. Nes jeigu mūsų analizė ateityje bus patvirtinta, tai bus parengtas protokolo projektas ir tada jau užtikrintai galėsime pasakyti, kad ES turi išskirtinę kompetenciją. O tai reiškia, kad komisija yra kompetentinga dėrėtis dėl susidarimo ir Europos, o ES kompetencija visų šimtų procentų išskirtinė. Tačiau praktiškai valstybės narės tikrai atliks tam tikrą vaidmenį dėrybų procese, derantis dėl susitarimo. Ačiū Jums, ačiū Monika, ačiū už puikų klausimą kolegos, jau baigėme svarstyti šį klausimą. Norėčiau padėkoti teisės e, tarnybos atstovai. O dabar pereikime prie dešimto darbo tvarkės klausimo. Jis tikrai toks yra. Ir štai čia yra klausimas komisijai, kurie atsakoma raštu dėl direktyvos 2155 taikymo, kurį patikė Elizabeta Gardini. Ir keisimės nuomonėmis pagal Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnį ketvirtą dalį. Spalio mėnesį Elizabeta Gardinė, Europos parlamento narė, e, uždavė patikė klausimą dėl dabartinės direktyvos taikymo pagal 100. 30 straipsnį komisija pateikė atsakymą, bet ne per nustatytą trijų savaičių laikotarpį, taigi iš karto suteiksiu, suteiksiu žodį poniai Gardinį. E, turėčiau pirmiausia pasitikrinti, ar yra visi reikalingi asmenys salėje. Pone Gardinė jau vyksta, ateina. Aš turėčiau dar vieną klausimą dėl Budapešto konvencijos ir tas e, turėčiau ne vieną klausimą, ar turėjau jį užduoti, bet Atsiprašau kolegos, gal už netobulą pirmininkavimą. Taip, ketvirtadienio popietį. Ypač atsiprašau darbuotojų. Na, nenoriu nieko gėdinti, kas išeina iš posėdžio. Bet e, apdovanojimai tikrai atiteks likusiems. Mes e, turime daug klausimų. Ir matote, kaip per vieną valandą mes perėjome nuo Libijos, Sirijos pabėgėlių prie Budapešto konvencijos, prie internetinių nusikaltimų konvencijos. Taigi iš tikrųjų tas klausimų spektras, kuris sprendžiamas, yra labai didelis. Taip pat reikėtų pagirti ir parlamento narių kompetencija. Reikėtų padėkoti ir darbuotojams, kurie padarė didelę pažangą. Na, jeigu padarysiu pertrauką, tai bijau, kad e, šiais, todėl e, stengiuosi kalbėti. paieškos grupė, kuriai vadovauja EPP, jau išėjo ieškoti parlamento narės, kuri turėtų pasisakyti. Atsiprašau, kolegos. Tai yra paskutinis mūsų darbo atvarkės klausimas. E, kol Elizabeta Gartinė atvyksta, norėčiau pasakyti, kad 26 dieną, ketvirtadienį, tai yra šiandien. 17.45 minutės vyks bendras posėdis su konstitucinių reikalų komitetu, kuris vyks 3G2 posėdžių salėje aš vyksiu. Ir taip pat e, 13 klausimas, es prisijungimas prie žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. Ir AFKO ir LYBE komitetai kartu pirmininkaus. E, ir taip pat e, bus kalbama apie, bus pristatoma teisinė nuomonė dėl prisijungimo prie e ŽTK pristatymas dalyvaujant Hanesui Krameriui, dėrybininkui Europos komisijos vardu. Ir visa tai, visas renginys vyks posėdžių salėje, kurios numeris 3G2 ir prasidės 17 val. 45 minutės. Pane Gardinį, jau esate pasiruošusi, mes laukiame jūsų, bet jūs tikriausiai planavote laiku, tačiau mes prieš tai buvusi klausimą aptarėme anksčiau, ar esate pasirengusi, aš jau pristačiau jūsų, padariau įžangą dėl jūsų klausimo komisijai, kurie atsakoma raštu, gal galėtumėte trumpai jį pristatyti, nes įžanga jau padaryta, o po to kreipsiuosi į Lorą Mišel iš komisijos ir paprašysiu pateikti atsakymą. Taigi dabar prašau, trumpai pristatykite šį klausimą. Ačiū, aš atsiprašau, bet maniau, kad pradėsime penktą valandą aptarsyti šį klausimą, bet mane informavo, kad šiek tiek anksčiau visgi bus pradėtas svarstyti klausimas, taigi atsiprašau, kad privečiau laukti. Tai man artima tema ir aš manau, kad tai yra tema, kuri artima daugeliu kolegų Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad e, patenkinote mano prašymą surengti diskusijas e, Libe komitete. Mes gavome atsakymą iš Europos komisijos per tą laiką. Aš jį perskaičiau, bet, e, bet turiu pasakyti, kad kažin ar galiu įprimti. Dabartinės sąlygos ir situacija dėl migrantų srautų, žvelgiant tai, kas vyksta šioje srityje ir tai yra susijęs su direktyva klausimai. Aš e, džiaugiausi šią direktyvą, maniau, kad ji tikrai yra geras teisės aktas, tačiau aš norėčiau paklausti, kaip komisija tai vertina, nes pagal gautą atsakymą 100 tūkstančių sirių prašė e, prieglopščio Europos Sąjungoje nuo 14 metų spalio mėnesio, aš neturiu Eurostato duomenų, bet kiek žinau, jie dar nebuvo paskelbti, bet jeigu pažvelgtumėme į duomenis 2012 metams, matome, kad 335 tūkstančiai prašymų buvo gauta, 2014 virš 400 tūkstančių prašymų ir kasmet 13 procentų išauga prašymų skaičius. Aš manau, kad situacija dabar tikrai labai dramatiška. Žmonės bėga iš įvarių, iš tos pasaulio vietos, kur kariaujama. Ir mes norime padėti demokratijai, kai prasidėjo tie procesai, tačiau nesupratome ir dar neišgirdome pavojaus signalo. Nesupratome, kad padėtis Sirijoje yra kur kas sudėtingesnė nei galvojome, vertindami iš savo žemyno pusės. Aš aišku, mastau ir apie tai, kas vyksta Viduržėmio jūros regione. Viduržėmio jūra tapo atviromis kapinėmis ir norint. Jau e, mes gavome iš Europos komisijos labai biurokratišką atsakymą, ar tai mane tikrai stebina, mane tai ištrikdo. Beje, atsakymą gavome, gavome pavėluotai po termino, plus jisai yra labai biurokratiškas. Ir tikrai nėra ten sprendžiama pati problema, nėra pakankamai jie aptariama. Man atrodo labai svarbu pažvelgti vieni, vieni kitiems į akis ir realiai pamastyti ir suvokti problemos mastą. Aš manau, kad Europos komisija galėjo žmogiškiau, konkrečiau, specifiškiau atsakyti, nušviesti apie tuos sunkumus. Ir aš ne, nenoriu daugiau vilkinti to mano pasisakymo, bet uh, skaitant NBI, NVO ataskaitas, tų, kurie bando padėti e, gydytojai be sienų organizacijos ataskaitas, matome, kiek yra didesnės prostitucijos, kiek yra savižudybių ir panašiai. Tai mes čia kalbame apie humanitarinę nelaimę. Jeigu dar įskaičiuotumėme žuvusių skaičių, tai iš tiesų situacija yra siaubinga ir aš norėčiau paklausti, kada komisijos manimų bus tas masinis srautas ir kad ES galiausiai jau imsis kažko ir bandys spręsti tą situaciją. Pirmininkas, ačiū. Komisija, kažin ar galės jums pažvelgti akis, nes sėdė už jūsų nugaros. Pagal 120 taisyklę jie atvyko, kaip įprasta, dalyvauja, yra pasirengę atsakyti jūsų klausimą. Taigi, Laurent Michel, prašau žodis jums. Pristatykite savo versiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu šiek tiek sutrikęs to, ką pas, išgirdęs tą, ką, tai, ką pasakė parlamento narė. Klausimas buvo susijęs su laikinos apsaugos direktyvos pritaikymu. Tai nebuvo klausimas apie prieglopstį Europoje apskritai ir ką mes darome šioje srityje. Taigi atsakymas į klausimą, dėl to, ar nereiktų pritaikyti laik, laikin, laikinosios apsaugos direktyvo ar ne, atsakymas buvo labai aiškus į tą klausimą. Mes manome, kad šiuo metu nėra pagrindo pritaikyti laikinos apsaugos direktyvą, nes kitos sistemos veikia ir sirių skaičius vis dar atvykstančių sirių skaičius yra vis dar suvaldomas. Laikinosios apsaugos direktyva buvo sukurta po Kosovo krizės, kai buvo masiniai žmonių srautai ir prieglopščio sistema Europoje jau negalėjo susidoroti su tais skaičiais. Taigi mes nevertiname pačių prieglopščio prašymų. Tada jau taikoma visiems ta laikina apsauga. O dabar Sirijoje atvykstantys į Europą, jiems suteikiamas pabėgėlio statusas Europoje. Iki 98 procentų jų gauna tokį statusą. Taigi žmonės gauna pabėgėlio statusą pagal uh, prieglopščio teisės aktus, su jais tinkamai elgiamasi. Mes e, paramos mechanizmus pritaikėme, JAZO ir taip pat skubos tvarka teikėme pagalbą Italija, Kipras, e, Bulgarija, visos valstybės narės, kurios susiduria su problema, tą daro. Tačiau sistema kol kas suvaldo tuos skaičius. Taigi mes nemanome, kad reiktų dabar pritaikyti laikinos apsaugos direktyvą. Mano atsakymo esmė ir buvo tokia. Dar vieną dalyką norėčiau pabrėžti. Italija neprašė to. Nei Graikija to prašė, nei viena valstybė narė neprašė, kad būtų pritaikyta laikinos apsaugos direktyva, nes e, nebūtinai tai yra tinkamiausias instrumentas reaguoti dabartinę padėtį. Dėl to mes ir šiuo momentu nemanome, kad būtina pritaikyti laikinos apsaugos direktyvą. Dabar kitas e, klausimas, kurį iškėlė parlamento narė, aš norėčiau prisiminti diskusijas, kuris, kurios įvyko visai neseniai, ką tik, kur kalbėjome apie įvairius klausimus, kuriuos dabar palėtė ir gerbiama parlamento narė. Ačiū. Ar norėtų ponia Gardinė dar sureaguoti? Prašau. Ačiū. Labai trumpai. Aš suprantu, kad tas atsakymas iš tiesų yra labai biurokratiškas. Europa nėra lanksti ir nesupranta, kad 2,5 milijono žmonių pabėgo iš Sirijos. Ir nėra dar daugiau tų žmonių tik dėl to, kad mus skiria jūra. Taigi jie žvelgia į Europą. O Europa nėra pakankamai lanksti, kad galėtų tikrai imtis spręsti šią problemą. Galiu Jums pasakyti, kad jeigu situacija būtų kitokia ir jiems tektų tik tai sausumą keliauti, tuomet tų žmonių būtų žymiai daugiau ir aš labai apgailestauju, kad Europos Sąjunga absoliučiai to nesupranta ir man labai liūdna, kai matau, kad Europa slepiasi tarp biurokratinių ir uh, teisė kūrinių nuostatų. Ir nedaro to, ką turėtų padaryti. Ačiū. Pirmininkas. Pagal 120 taisyklę bus pritaikomas procesas, pagal kurį, na, iš, išklausomos abi versijos. Komisija, aišku, patikė atsakymą apie tai, kokie čia šio klausimo yra techniniai aspektai. Jūs pasakėte, kad jūsų manimų atsakymas yra perdėm biurokratiškas ir pakomentavote plačiau. Uh, Aš manau, kad mes e, atvirai išklausėme, kaip atviram teisme išklausėme abiejų pusių, taigi pritaikėme tą procedūrą. Tikiuosi, kad jūs taip ir jaučiate šiandieną, kad buvo išklausytas abi pusės. Taigi baigėme tas diskusijas dabar ir aš norėčiau padėkoti poniai parlamento nariai, kad atvykote. Jūs nesate šio komiteto narė, E, taigi dėkoju, kad, kad atvykote pas mus ir dėkoju komisijai už tai, kad pateikė atsakymą. Kągi kolegos, ačiū uždėmesį. Toks buvo paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas. Po šio posėdžio dabar. Perėsime prie 3G, esmei 3G2 salę, kur vyks bendras susitikimas užsienio reikalų komitetu. Dėl 13 klausimas ten bus aptarinėjimas kur bus kalbama apie ES prisijungimą prie Europos konvencijos dėl žmogaus teisų ir pagrindinių laisvų apsaugos. 17.45 prasidės ta posėdžio dalis. Jeigu tame komitete būtų libe atstovų, būtų tikrai puiku. Aš kartu pirmininkausiu tam posėdžiui su AFKO pirmininku. Ačiū kolegos už dėmesį visą šią savaitę ir Dėkoju, kad pasilikote iki galo. Ačiū.